bus paskelbti, e, įsigalios ir bus paskelbti parlamento puslapyje. Pagal 105 taisyklės 6 punktą e, komitetų pirmininkų komitetų pirmininkų suėgos pirmininkas informavo, kad nėra prieštaraujama e, dėl to, kad žuvinkytės komitetas nusprendė neprieštarauti deleguotajam aktui. Ir jeigu per 24 valandas dabar nei frakcija, nei reikalingas parlamento narių e, skaičius e, neprašys balsuoti dėl šio klausimo, e, šis sprendimas įsigalios ir galima susipažinti su šia rekomendacija parlamento puslapyje.